kuriems projektams, dėl to, kad kapitalo rinkose yra spekuliuojama. Mes norime investuoti politiškai, strategiškai, o ne spekuliatyviai. Ačiū. Dėkui, Eider. Aš norėčiau užbaigti šias diskusijas, pasakydamas gerbiamą kolegę štai ką. E, tavo senelis tikrai didžiuotųsi tavimi šiandien. Jis yra tas žmogus, kuris į Ispanijos demokratėjimą nešė didžiulį vaidmenį. Jis kalėjo labai ilgus metus kovodamas už santvarkos pasikeitimą. Didžiuojasi tuo, kad šiandien aš galėjau tau suteikti žodį. Na, diskusijos baigtos, balsuosime rytoj 11.30. Dėkoju. O dabar perėsime prie kito darbo tvarkės punkto ir tai yra komisijos e, deklaracija dėl Dunojaus regiono strategijos. Manau, kad komitas, komisaras Šefkovičius jau atvyko, jam suteiksime žodį deklaracijai komisijos vardu pateikti. Dabar jau reikia įsijungtas mikrofonas. Aš Pradėsiu nuo to, kad pasakysiu, jog Dunojaus strategija yra tikrai labai svarbi valstybėms narėms, nes aštuonioms valstybėms narėms tai yra labai aktualus um, projektas. Ir taip pat be abejo šešioms ne, valst, ne valstybėms narėms. Šią strategiją be abejo yra atsižvelgiama į valstybių narių um, suverenumą ir bandoma uh, juo pasiremiant skatinti tarpusavio bendradarbiavimą. Norima bendrais veiksmais paskatinti konkurencingumą, e, pavyzdžiui, remti MVI, investuoti į švietimą, e, saugumo priemonės. Ir be abejo, Dunojaus regionas, reikia pasakyti, yra tas regionas, e, kuris apėmė daugiausia valstybių narių per, praėjusius, e, du, per praėjusias dvi plėtros bangas. Dunojus, strategija Dunojui buvo jau pristatyta 2011 m. balandžio mėnesį komisijos, komisijos ir čia mes pristatome keturis ramščius. Energetikos sektoriaus skatinimas, aplinkosaugos veiksmai, kitos priemonės, kurių sieksime per įgyvendinimo metus. Komisija šiuo metu rengia ataskaitą, kurią ketina patvirtinti 2013 metų pradžioje, bet aš jau dabar su jumis pasidalysiu e, kai kuriais e, tos būsimos ataskaitos mūsų vertinimo aspektais. Kaip žinote, komisijos narys Hanas lankėsi tame regione ir stebėjo, kaip yra vykdomos įvairios priemonės pagal šią strategiją. Labai aišku jau dabar, kad e, mūsų priemonės paskatino naujus poslinkius, e, išjudino dinamiką ir dabar jau e, viešojo sektoriaus atstovai veikia kartu, taip pat verslas verslui projektai geriau veikia ir lygiai taip pat atsižvelgiama ir į vartotojus ir jų interesus. Be abejo, egzistuoja tam tikri bendri iššūkiai ir dėl to strategija tampa labai puikia priemonė busimam bendradarbiavimui. Kokie mūsų lūkesčiai ateičiai? Kaip geriau koordinuoti ES e, sąjungos vykdomas politikos priemonės? Pavyzdžiui, transporto ministrai neseniai patvirtino pareiškimą dėl Dunojaus uostų veiklos ir mes taip pat be abejo stengiamės padėti, numatydami naujas galimybės dėl, pavyzdžiui, žalesnio laivyno, dėl konkurencingesnio laivyno naudojimo Dunojaus regione. Taip pat bendros pastangos dedamos į mokslinius tyrimus. Yra neišvengiamos, jeigu norime paskatinti programų vykdymą, jeigu norime pagerinti aplinkosauginius rodiklius. Taip pat džiugu, kad bendradarbiavimas politikos srityje tampa vis didesniu prioritetu Dunaus regiono valstybėse. Ir aišku, nereikėtų pamiršti ir mūsų siekio didinti dar ar skatinti dar glaudesnį bendradarbiavimą. E, Rumunijos ir Bulgarijos e, pavyzdys bendradarbiavimo parodo, mm, kokia svarbi yra ši strategija. Buvo pastatytas e, tiltas, kurio labai reikėjo būtent per Dunojų Ir mūsų strategijoje be abejo yra numatyta, kaip panašus projektai gali būti finansuojami ir ateityje. Ir tolesnė plėtra strategijos priklausys nuo daugelio svarbių aspektų. Reikia derinti įvairias politikos kryptis ir dėl to mes dabar jau įtraukėme ir makro regioninį aspektą į būsimą strategijos um, formulavimą nes norime kiek įmanoma, kiek įmanoma labiau sutelkti lėšas, numatyti finansavimą svarbiems projektams. Taip pat dar noriu priminti, kad išgirdome aišku tarybos ir parlamento pageidavimą toliau vystyti regioninių strategijų koncepciją ir įvertinti jas iki 2013 metų vidurio. Ir man atrodo, tai yra labai svarbus momentas. E, pačiu laiku bus įvertintas strategijos veikimas, Dėl to norėčiau padėkoti parlamentui už jo nepaliaujamą darbą, už, už pasišventimą Dunojaus regiono valstybių labui. Ir man atrodo, kad tas pastangas tikrai įvertins ir to regiono gyventojai ir vertiname taip pat mes komisiją. Kovič, viceprezidentė Sefkovič, tiene la palabra. Ačiū komisijos nariui, vicepirmininkui Šepčiovičiui. Ir dabar kviesime pasisakyti frakcijų vardų kalbėtojus. Josifas Matula kalbės Europos liaudės frakcijos vardu. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Evoluția crizei ne-a confirmat faptul că piețele interconectate. Pone komisijos nary, krizės um, uh, pokyčiai ir tendencijos parodė kad, ir įrodė, kad e, susijusios rinkos yra gerokai atsparesnės ir labiau linkusios prisitaikyti prie pasikeitusių aplinkybių. Stipresnė Europa, stipresnė Europa reiškia ir vieningesnė Europa, tai reiškia mums reikia daugiau Europos. Praėjusią savaitę ponas Baroso pasakė Bukareste, kad buvo padaryta pažangos, tačiau ji nepakankama. Sanglaudos šalininkai ir kiti sutinka, kad Dunojaus strategija yra nepaprastai reikšminga visam regionui, kuris yra e, Dunojaus apri, e, upės tikėjimo e, apriptyje. Ir aišku, tai yra labai ypatingas regionas, mes galime įvertinti daugia pakopio valdymo galimybės. Dunojaus regione e, yra labai aktyvus e, prekių, e, aktyviai vyksta prekių migracija Europoje. Mes turime paremti eismo mažinimo, srautų mažinimo pastangas, ir kitokias priemonės, kurios prisidėtų prie Dunojaus regiono gerovės didinimo. Mes galėtume netgi sukurti Dunojaus ženklą tam tikrą. Tačiau e, be abejo e, dar daug reikia padaryti. Vakar e, tarp Fidi ir Kalafat buvo atidarytas naujas tiltas, jungiantis šias dvi vietovės. Ir buvo pasakyta, kad bus pastatyta daugiau tiltų Ir kadangi upė e, teka 650 km ir visa ta atkarpa neturi nei vieno tilto. Komisija tačiau yra pasakiusi, kad nebus patik, e, e, skirta jokių papildomų lėšų ir nebus kūriamos kažkokios naujos papildomos administracinės struktūros. Galbūt vis dėlto galėtume kažkiek paveikti komisijos uh, E, poziciją, jeigu e, poveikio įvertinimas būtų teigiamas. Mes galėtume sukurti papildomos vertės tose, tose, e, tais aspektais, kuriais šiame regione dar yra būtina daug ką nuveikti ir daug ką pakeisti. Dabar ponas Tabadži, vieną minutę. Állomának alelnöke Sefcovics úr Mums labai džiugu, kad ponas Šefkovičius pateikė pareiškimą, pagal kurį galima spręsti, iš kurio galima spręsti, kad Dunojaus strategija e, buvo didžiausias, e, e, didžiausia pirmingavusios Vengrijos sėkmė, sėkmės požymis. Šiame regione labai trūksta bendradarbiavimo ir dabar yra labai svarbu pradėti, kiek įmanoma, labiau tvirtinti tą bendradarbiavimą įvairiose transporto srityse ir taip pat e, turizmo srityje. Dunojaus laivyba yra ir e, laivų srautai ir jų valdymas yra labai e, svarbus uždavinys, kuris svarbus ir Vengrijai, ir Rumunijai, ir, ir Bulgarijai, ir visoms kitoms Dunojaus regiono valstybėms šios upės pajėgumų, pajėgumai nėra pakankamai išnaudojami. Ir džiugu, kad bendro žemės ūkio politikos reformos antrame ramstyje yra numatyti, nu, numatytos atitinkamos biudžeto lėšos iš e, ES biudžeto e, vykdyti tiems veiksmams. En nombre del grupo socialista y ahora en nombre de, de los colegas liberales tiene la palabra. Ačiū, ponas Tabaidį kalbėjo SRD frakcijos vardu. Dabar dvi minutės yra skiriamos Michaeliui Toreriui, Alde frakcijos vardu pasisakyti. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos narys Šefčiovičiau. Parlamentas visuomet aktyviai rėmė Dunojaus regioną ir mes e, pasirašėme su kai kuriais parlamento nariais štai ir žodinį klausimą. Aš taip pat buvau tarptų 60 parlamento narių ir džiugu, kad dabar į darbo tvarkai yra įtraukiamas šis klausimas. Beje, pažanga vis dėlto yra daroma tik vėžlio greičiu, reikia pasakyti. Pavyzdžiui, merai iš Bulgarijos teigia, kad prieš vykdant kokį nors projektą statybų reikia pirmiausia atsiklausti septynių ministerijų. Kitos valstybės narės taip pat um, mums teikia pranešimus apie įvairias problemas, um, ir dėl to reikėtų skatinti konkretesnės, prieinamesnės priemonės, kuomet mes e, skiriame lėšas e, šiai programai, reikėtų taip pat pagalvoti ir apie atskirą biudžeto eilutę. Norima stiprinti valdymo pajėgumus. MVI turėtų būti remiamos, jeigu bendradarbiauja tarpusavyje. Technologijos ekspertiniai centrai turėtų būti kuriami. Bet taip pat reikėtų organizuoti ir um, piliečių sustikimus, suskatinti artimesnį piliečių bendradarbiavimą. Aš pats Esu parašęs e, laišką Vokietijos kancleriai Merkel ir taip pat komisariui Lewandowskiui dėl Dunojaus jaunimo e, draugijos teigimo. Taigi kiltų klausimas ir dėl to, ar būtų galima gauti finansavimą e, tokiam projektui, nes daugelis jaunuolių tikrai norėtų susitikti iš Dunaus regiono, bet galbūt negali patys, pavyzdžiui, užsimokėti už traukinio um, bilietą. Taigi, gerbiamas komisijos nary, tikiuosi, kad parlamentui bus suteiktas tas lyderio vaidmuo ir kad mes galėsime pakviesti bendradarbiauti ir nacionalinių parlamento atstovius, kad Dunojaus strategija tarptų dar e, rimtesnių mūsų prioritetų. Ačiū. Ir dabar žaliųjų frakcijos vardu kalbės dvi minutės ponė Lochbilė. E, e, Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė Šefkovič, gerbėmėjai kolegos, yra Puiku, kad šiandieną iš komisijos išgirdome pranešimą apie ES strategiją dėl Dunojaus regiono. Mums, parlamento nariams, ne visada paprasta e, gauti deramos informacijos ir laiku jos gauti. Ypač sunkiau, sunkiau tą padaryti yra pilietiniai visuomeniai. Bet tai yra labai pageidautina turint omenyje, kad Dunojaus regione E, e, gyvenantis žmonės norėtų e, dalyvauti ES strategijos dėl Daudonaus regiono vystime. Tačiau kaip tą padaryti, jeigu nėra, šiems žmonėms nėra suteikiamos tokios galimybės? Todėl kreipiuosi į komisiją, kad ji darytų viską, kad reguliariai būtų teikiama visa reikalinga informacija apie šios strategijos vystymą E, įgyvendinimą. Aš taip pat norėčiau, kad atsakytumėte į raštu pateiktą klausimą, kurį parengiau kartu su kolegomis iš Žaliųjų frakcijos 11 metų Liepos mėnesį. Mes kalbėjome apie laivybos e, apimtis e, Dunojaus regione ir kalbame apie konkrečiai problemas Bavarijoje tarp Štraubingo ir Filshofeno. E, kur yra e, masiškai naikinami e, miškai, kurie yra labai svarbus Dunojaus upės, upės gyvybingumui. Į kai kuriuos klausimo aspektus buvo atsakyta, tačiau ne į visus. Ypač nebuvo atsakyta į tokius dalykus, kaip kokių priemonių komisija imasi, kad būtų užtikrintas sprendimų prieimimo uh, skaidrumas ir ekspertų nepriklausomumas. Žinote, kad tame regiono toje dalyje žmonės kovoja už šios upės gyvybingumą ir dėl to labai svarbu, e, labai svarbu žinoti, kokio, koks yra tokių ekspertų nepriklausomumo lygis. Dabar kalbės ponas Angorakis. Dėproedrė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dunaus regionui e, priimti veiksmai neturi nieko bendro su tais dalykais kaip e, būstas, e, infrastruktūra skirta kovoti su sėkinėmis nelaimėmis ir panašiai. Šis regionas, šiame regione nevystoma yra žemės ūkis ar kiti dalykai. Tiesiog toliau kapitalistinė veikla plėtojama, kuri žmonės privertė bankrutuoti ir juos nuskurdino. Tai yra antisocialinis projektas, e, energetikos stambiusios įmonės sušišluoja visus pinigus ir tuo yra patenkintos. Siekiama pasitelkti sanklaudos politikos lėšas, kurios pripildys ES įmonių ten veikiančių kišenes bet būtina taip pat ginti žmonių teisės ir užkirsti kelią netolygiam regionų vystimuose. Mes matome, kad labiausiai nukentės paprasti dirbantys žmonės, kurie turės remti tą augimą, kuris netitinka jų poreikių. Dėkui. Gracias, kolega Gina. Dėkoju, kolega. Dabar žodis kolegai Stadler apibendrinti diskusijoms minutę. Jis kalbės neprisijungusių narių vardu. Äh, äh, e Ačiū, aš noriu atkreipti dėmesį į tai, kad e, ši Dunojaus strategija iš tiesų buvo paskatinta Rumunijos e, atstovų iniciatyvos. Ir aš gal net nekalbėsiu apie visus tos keturis ramščius, kuriuos minėjo komisijos narys, bet tiesiog iš pranešimo supratau, kad problemų daug yra aviacijos, e, taip pat e, kitų transporto rūšių sektorėje. Ir įdomu būtų sužinoti, kas yra čia siūloma ES kontekste, bet nuolat girdime tik kalbant apie ES e 2020 strategiją. Tačiau būtent šio regiono plėtra galėtų labai pasitarnauti mm, Connecting Europe priemoniai. Ir dėl to reikėtų kreipti dėmesį būtent į šiuos infrastruktūros projektus ir tuomet būtų galima toliau plėsti geležinkelių ir taip pat kitas transporto rūšis ir jungtis, kad, nes tuomet būtų užtikrintas tam reikalingas lėšų kiekis. Man atrodo, kad e, taip tikrai laimėtų programa visa ir, ir visas Dunojaus regionas. Baigėme frakcijų kalbėtojų sąrašą. Dabar dvi minutės kalbės kolegė Marija Gabriel, kuri, kurią mes iki šiol pažinojome kaip kolegė Naičeva. Nuoširdžiai linkiu Jums viso ko geriausio įgyjus naują pavardę ištekėjus. Aš įsivaizduoju, kad aš manau, kad jūs tikrai labai džiaugiatės ištekėjusi. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisarė. Vakar buvo baigtas tiltas Kalfatoje. Ir įvyko oficiali ceremonija, buvo daug kur garsiai kalbam apie Dunojų strategiją. Buvo kalbama, kad žmonės neva galės geriau gyventi. Turime įvertinti, kas buvo padaryta, turime įvertinti likusius iššūkius ir mąstyti apie ateitį. Pirmiausia, norėčiau priminti, kad milijonai europiečių tikėjosi konkrečių šios strategijos rezultatų. Tai yra Bulgarijoje gyvenintas projektas, kiekvieną mėnesį mes sustinkame su, su ministerijos regionės plėtros atstovais, kad būtų tinkamai siekiamas tos strategijos tikslų. Ir mes matome, ko žmonės laukia. Jie laukia, kad būtų tiekiamas švarus vanduo, kad būtų plėtojamas turizmas, kad būtų įtiekti jaunimo centrai, kad būtų kuriamos mažos ir vidutinės įmonės. Ko mums dar reikia? Mums reikia politinės valios, kad būtų galima pasiekti strategijoje užsibrieštų tikslų. Europos parlamentas jūs, komisarė, parems. Ir antras dalykas yra tas, kad turėtų būti nustatyti aiškiai tikslai ir aiškiai atsakomybė. Pirmoji atsakomybė būtų turėti paprastas procedūras. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į jaunų žmonių dalyvavimą šioje strategijoje. Jie yra tie, kurie yra patys kūrybiškiausi, kurie patys inovatyviausi ir jie gali padėti e, strategijai pasiekti ten iškeltų tikslų. Kitas dalykas - strateginės investicijos. Mes balsavome dėl daugiametės finansinės programos. Ar galime ją pasiremti, ponė komisarė? Jeigu turėsime, tik, e, tik tada, jeigu turėsime adekvačius resursus, jeigu turėsime reikiamas investicijas ir pakankamai lėšų, galėsime įgyvendinti e, tą trijų nestrategiją, paversdami ją trijų taip strategiją. Ir Aišku, turime pritarti naujoms investicijoms ir geresniam žmonių gyvenimui. Dėkoju. Ačiū, Marija. Dabar suteiksiu žodį, sako pirmininkas kolegė Dančila. Bendratarbiavimas Dunaus regione sustiprėjo pastarojų metu. Tai, kad daugelis valstybių dalyvių šios strategijos yra ES narės, padeda užmėgsti bendradarbiavimo ryšius regione bus rengiamos naujos bendradarbiavimo priemonės. Ir tikiuosi, kad tos naujos e, finansinės priemonės bus pasitelktos ir Dunaus strategijos įgyvendinimui. Vietos regioninės struktūros turi keistis informaciją ir aktyviai dalyvauti strategijos įgyvendinime, kad būtų galima pasiekti visų nustatytų strategijoje tikslų. Tik plėtojant nuolatinius ryšius, atliekant mokslinį vertinimą taršos atveju ir tik pasitelkus politinę valią, bus galima E, tinkamai valdyti šią strategiją. Tarp valstybinių požiūrių ir bus galima užkirsti kelią tokiems dalykams kaip e, ekologinės nelaimės ar tarša, kai tarša pasiekia ir kitos valstybės teritoriją. Tam svarbu numatyti tinkamą finansavimą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kolega, tiene un minuto y medio para su intervención la señora Jegel. Ačiū, kolegė Jėglė, pusantros minutės. Pone pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, Dunojaus regiono strategija yra tikrai labai svarbi strategija. Mes ją reaguojame į gyventojų poreikius. Ir būtent gyventojų interesai lėmė štai tokį makro regiono e, suformavimą ir mūsų požiūrio tinkamą pritaikymą, mano manimu. Europos parlamentas e, čia buvo tikroji varomoji jėga. Ir gyventinant Dunojaus strategiją yra labai lemtinga užtikrinti, kad ir patys čia, šio regiono gyventojai, piliečiai remtų tą, tą strategiją. Strategija neturėtų <coughs> dulkėti kur nors stalčiuje kokios nors institucijos. Ji turėtų būti realiai pritaikoma. Taigi, gerbiamas komisarė, tas tikslas kurti gerovę, tausią gerovę turėtų būti ir toliau gyvendinamas. Reikėtų intensyviai e, keistis gerąją patirtimi ir sukurti tausios um, ateities Dunojaus regionui perspektyvas. Ypatingai reikėtų kreipti dėmesį į švietimo sritį. Mano manimu, tai yra labai svarbu. Ir taip pat nepamiršti be abejo ir socialinės srities. Uh, bei investicijų į technologijas ir mokslinius tyrimus. Tuomet bus galima taip pat galvoti ir apie vieningą švietimo sistemą, taikomą Europos Sąjungoje, vien, vieningai pripažįstamas kvalifikacijas ir, manyčiau, mano atstovaujama žemė, Baden-Württembergo žemė, čia tikrai puikiai taip pat bendradarbiauja su kitomis šalimis. Aš manyčiau, kad reikėtų į strategiją įtraukti visas mano minėtas sritis ir priemonės, nes būtent Dunojaus strategija yra taip pat dalis ir Europos bendros strategijos. Ačiū. Dabar vieną minutę suteikiama ponui Ertok. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nary, ponios ir, ir ponai. Man atrodo, kad būtinybė imtis skubių priemonių, e, taikant strategijas įvairias e, skirtas regionams, labai aiškiai atsispindi būtent Dunojaus regione, kai, pavyzdžiui, vyksta įvairios nelaimės, reikia greitai bendradarbiauti, taip pat reikia ir gerų transporto jungčių. Ir aš, kaip bendra pranešėjas, e, transeuropinių tinklų pranešimo, pranešimą rengdamas, taip pat žinau, kaip svarbu yra kurti transporto tinklus, kurie būtų tausūs aplinkosaugos prasme. Ir be abejo negalima visko daryti bet kokią kainą. Reikia visuomet atsižvelgti į tą aplinkosaugos aspektą. O jau šiandien taip pat buvo minėta, kad e, atkarpa tarp Straubingo ir Filshofeno Dunojaus yra tikrai atsidūrusi pavojuje, nes Bavarijos e, atsakingas ministras iš e, CSU, iš krikščionių demokratų partijos e, turėjo pirmiausia įtikinti federalinį ministrą tuo, kad bet koks kitas tyrimas tikrai neduos naudos, kad pagaliau reikia investicijų. Ir tie 16,5 milijonų eurų, kuriuos skiria komisija, iš tikrųjų yra tik išvaistytos lėšos ir, ir žymiai geriau būtų tas lėšas investuoti į, pavyzdžiui, kaip ir kolega Toreris siūlė, e, galbūt kūriamą Dunojaus jaunimo draugiją. Ačiū kolegai Ertuk. Baigėme bals... kalbėtojų sąrašą, bet matau, kad ponia Lokpilar norėtų paprašyti žodžio pagal mėlynąją kortelę. Ačiū. Pone Artuk, jūs sakėte, jog yra būtina skurti e, geresnės e, eismo kelius e, laivybos rytyje ir tuo pat metu kalbėjote apie geresnė teisinė apsauga. Kaipgi visą tai būtų įmanoma suderinti, kai kalbame konkrečiai apie Dunojaus regiono strategiją? Ja, vielen Dank, Frau Kollegin Lochbiller, für die Frage. Es ist in der Tat in der Donau-Raum-Strategie. Äh Ačiū už klausimą. Iš tiesų, čia mes matome tam tikrą prieštaravimą, kalbant apie aplinkosaugos reikalavimus ir kita vertus apie tos tikslus, kuriuos reikia įgyvendinti. Tai yra tikslus tų, kurie nori e, sugriauti e, e, viską, kas jau iki šiol buvo pasiekta. Aš manau, kad čia mes negalime kalbėti vien tik tai apie mobilumo užtikrinimą. Man atrodo, būtent laivai turi pristaikyti prie upės, o ne atvirkščiai. Aš manau, kad e, jeigu e, tos tikslus e, bandysime suderinti, tuomet mums jų pavyks pasiekti. Taigi ekologiškumas yra lygiai toks pats svarbus kaip ir ekonomiškumas. Pirmininkas. Dėkoju. Mes sulaukime atsakymo į mėlynos kortelės klausimus, baigėme diskusijas ir periname prie spontaniškų pasiekimų procedūros. Žodis kolegai Vidal kuadras, jis mane pakeis. Tikiuosi, kad tai net geriau tiks kolegoms užsirašyms kalbėti, nes ponas Judal Kuadras ramiau elgesi su kalbėtojams skirtų laikų negu aš, ypač kai kalbame apie spontaniškus pasisakymus. Matau, kad daugelis kolegų nori pasisakyti. Ir tai yra susieko gero su Dunojaus ilgiu, nes tai yra viena ilgiausių upių Europoje. Tačiau be abejo, Donaus situacija domėtis privalu. Bueno. Bien, vamos a pasar entonces al turno de... Šaunu, keliaukim toliau, pereisim prie spontaniškų pasakymų procedūros. Žodis kolegai Mesanos minutė. Sure. A Duna régió az elmúlt Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė, pastarosius keletą metų e, Dunaus regionas patyrė reikšmingų pasikeitimų. Dar tebelieka iššūkius, kuriais regionas susiduria. Mes geriau susisiekėme tarp atskirų regionų ir šalių. E, Juodosios jūros regione generesnis susitikimas be abejo. Dunaus regione Šis regionas padeda pasiekti svarbių tikslų, ten būtina siekti geresnio konkurencingumo, geresnės aplinkos priežiūros ir šis visi dar reikia daug ką padaryti. Mums būtina e, pagerinti susisiekimą šiame regione, taip pat būtina, kad mes galėtume turėti geresnę prieigą prie numatytų e, finansinių išteklių, prie naujų finansinių priemonių. Taip pat svarbu, kad būtų patiekta e, pigi e, ir efektyvi e, energija. E, E, reikalingas geresnis bendradarbiavimas. Didelę dalį ES apima Dunojus, tad ES gyvenime šį upę vaidina svarbu vaidmenį. Čia galima siekti inovacijų šiame regione, ekonomikos augimo, taip pat verslumo skatinimas turėtų būti labai svarbu šiame regione. Tai būtų svarbu visam regionui. Ačiū. Kolega Pesaros, prašau. Dėkoju. kolega Sogor. Dėkuoju. Ši strategija apjungia daugelį valstybių, ES ir ne ES valstybių. Tai taip pat e, jums valstybėms leis pasiekti ES ekonominį išsivystymą ar jį gal aplenkti. Ši, ko, ši strategija pirmiausia yra susijusi su uh, um, solidarumu. Jis sujungia rytinę ir vakarinę mūsų ES dalis. Ir Čia mes galime kalbėti apie įgyvenimą plano, kuris yra svarbus daugelį valstybių. Mums reikia turinių, mums reikia specifinių projektų paminėtų strategijoje, tokių projektų, kurios būtų naudingi valstybėms. Tai būtų centriniai Europai svarbus projektai, kurie padėtų jai atsigauti šiek tiek geriau ir sklandžiau. Svarbu numatyti prioritetus, tuo būdu galėtume tikėtis, kokiu rezultatu siekiame juos numatyti kad gyvenimas šioje Europos dalyje taptų geresnis. Noriu palinkėti sėkmės visoms susijusioms valstybėms narėms su šiuo projektu ir manau, kad bus rastas reikiamas potencialas bendradarbiavimui ir bendriems iššūkiams atremti. Ačiū. Ačiū. Minutę kalbės ponia Tikau. Gracias. Prie rezoliuciją. Dėkoju. Vasario 15 metų rezoliucijoje Europos parlamentas kreipėsi Europos komisiją ir prašė informuoti Europos parlamentą ir nuolat konsultuoti su juo, teikti informaciją apie pasiektą pažangą įgyvendinant Dunojaus strategiją. Taip pat buvo prašoma informuoti apie šiame regione ES finansuojamus projektus. Norėčiau paklausti Europos komisijos, kada bus paskelbta pirmoji jos ataskaita, nes jūs sakėte, kad ta ataskaita bus paskelbta kitais metams ir atnaujinama kas dviejus metus. Taip pat reikėtų neužmiršti, kad parlamento forumai Dunojaus regionų klausimų vyksta nuolatos. Mes taip pat kalbėjome prie, apie prioritetinius veiksmus kuriuos reikėtų koordinuoti su valstybėmis narėmis, bet juk ne visos valstybės narės atsiuntė savo planus e, prioritetiniams projektams. Ir svarbu būtų tą informaciją turėti, kad būtų galima išsiaiškinti, kaip planai gyvendinami. Turime paraginti valstybės narės jau dabar į sektorinės veiksmų programas 14-20 metams įtraukti ir strateginius planus susijusius su Dunojaus regiono strategija. Kit, metu, būsimuoju biudžeto laikotarpiu, mes prašysime atskiros biudžeto eilutės šią strategiją meninti. Ačiū. Pone pirmininkė, manau, kad e, Dunojaus regioną pirmiausia reikia suprasti kaip e, ekonomikos ašį. Tik tuomet žinosime, kad investicijos į tą regioną yra tikrai tikslingos ir prasmingos. Tai yra, kai laikysimės bendros e, koncepcijos. Uh, Ir e, tai yra transporto sritis, energetikos sritis, e, turizmas, tai yra įvairios sritis, į kurias galime investuoti. Tačiau sėkmės pasieksime tik tai tuo atveju, jeigu e, mūsų pastangos ir investicijos bus suderintos. Tad siūlyčiau kai kalbame apie transporto koridorių e, ir tot koridorių tinklų kūrimą, kur e, atitinkamai e, parengti investicijų planus, kad galėtume labai tikslingai siekti visų nusistatytų tikslų. Ir norėčiau pateikti klausimą panui komisarui kaip jo manimu būtų galima įgyvendinti tą Dinojaus koridoriaus um, projektą, drauge derinant jį su Dunojaus regiono strategija. Ačiū ponui Birker, dabar ponas Kortis. Gracias, presidente. <clears throat> Señor komisario, eh, quiero felicitar. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Visų pirmiausia, Norėčiau padėkoti komisijai ir vystimosi komitetui už šią ES Dunojaus regiono strategiją. Tai yra didelis mūsų politikos prioritetas ne tik tai e, Dunojaus regiono valstybių piliečiams, bet ir visiems ES piliečiams. Tokie dalykai yra labai svarbus ir kitiems dideliems regionams, pavyzdžiui, kad Kantabrijoje, Atlantikoje ir panašiai. Tai yra dar visai nauja e, strategija ir yra ir kitų makro regionų, kurie susiduria su problemomis ir galėtų jas išspręsti remdamėsi šias strategijos e, sėkme. Ačiū. Ponui Lun suteikiu vieną minutę kalbėti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisarė, mėly kolegos. Dunojaus strategija, kurią pradėjo Vokietija ir Austrija, gali duoti daug naudos šiam regionui. Labai gaila, tačiau šiuo metu matau, kad yra daugybė rimtų problemų įgyvendinant ją, kad būtų galima pasinaudoti visomis strategijos teikiamomis galimybėmis, būtent įtvirtinti socialinę ir ekonominę sanglaudą, būtina turėti reikiamą finansavimą, būtina, kad e, būtų pasitekta pakankamai resursų, kad Europos būtina, kad visi darytų reikiamas pastangas, kad būtų geriau įsisavinamos ES lėšos, kad būtų galima pritraukti taip pat ir privatų kapitalą į šios projektus. Būtent taip Dunaus regionas taps mūsų ekonomikos vienu iš variklių ir prisidės reikšmingai užtikrinant stabilumą ir klėstėjimą visame regione. Dėkoju. Kolega Paška, minutė. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda komisie. Povodí... Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai, Dunaus regionas atveria labai plačių galimybių, kurias galėtų išnaudoti to regiono valstybės. Galima vandens keliais transportuoti, pavyzdžiui, įvairias prekes iš Vokietijos iki pat Juodosios jūros jas nugabenti. Ir man atrodo, kad taip pat e, reiktų pasakyti, kad laivyba yra taip pat ir aplinkosaugos prasme labai tausus e, transporto sektorius. Todėl turėtumėm e, galvoti ir apie tolesnes e, investicijas į technologijas, e, technologijos pokyčius tam, kad būtų galima net ir mm, didesnių gabaritų laivais plaukoti mm, e, Dunojumi, galbūt ir gabenti daugiau e, prekių. Poveikio vertinimas turėtų būti bet kokios strategijos skirtos Dunojaus regionui dalis. Por un minuto, señor Banqui. Ačiū. Pone Paška, toliau ponas Ivankiai. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtár. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, džiaugiuosi kaip atstovas iš Vengrijos, kad kalbame šiuo klausimu ir ypatingai džiaugiuosi tuo, kad visi pareiškė paramą Dunaus regiono programai ir strategijai. Bet reikia būtinai galvoti apie konkrečius rezultatus. Be abejo, transporto jungtis ir kitokios jungtis tikrai pagerins um, valstybių narių galimybės ir sukurs uh, daugiau darbo vietų. Uh, Dunojus yra labai svarbi upė jungianti kelias uh, ES valstybės narės ir taip pat um, ne ES teritorijoje esančias valstybės. Tad galima geriau glaudžiau bendradarbiauti ir su trečiosiomis šalimis Dunojaus strategijos kontekste, o tai vėl atveria naują potencialą. Taigi aš kaip Vengrijos atstovas Europos parlamente tikrai džiaugiuosi, kad yra numatytas išsamus šios programos turinys ir prieš kelias savaitės kaip tik Vengrijos vienas ministras pasiūlė kai kuriuos konkrečius projektus, kuriuos būtų galima gyvendinti su kitomis partnerėmis šalimis. Ačiū. Pone Kambach, ačiū. Pone pirmininkė, pone komisijos nary. Šiandieną mes turime priežasčių iš esmės džiaugtis ir teigiamai vertinti Dunojaus regiono strategiją. Šiame 115 e, milijonų e, europiečių svarbiame regione jau buvo padaryta e, labai daug e, buvo pati sutelkta labai daug lėšų panaudota, sukaupta, sumobilizuota labai daug investicijų gyvendinant šią strategiją ir mes norime, kad visi piliečiai e, e, suvoktų šios strategijos naudą. Ir šio, šios, šiais klausimais su Dunojaus strategija susijusiais, su Dunojaus regiono klausimais susijusia tema buvo įvyko prieš keletą dienų Austrijoje konferencija. Ir e, aš tikiuosi, kad tokių e, įvykių bus daugiau, kadangi mes turime įtraukti šios procesus ir pilietinę visuomenę, kadangi jai yra labai svarbu, e, kaip įgyvendinama Dunojaus regiono strategija. Mes turime ir toliau plėtoti e, transporto srautus šioje, e, šioje, šiame regione, Dunojaus jūros e, laivybą ir taip toliau, tačiau visada reikia atsižvelgti ir į aplinkos saugos reikalavimus. Ačiū dabar, ponė Basesku. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dunojaus strategija visada buvo man labai svarbi tema. Nuo tada, kai pateikiau savo kandidatūrą E, Volatiruodamas Europos parlamentą šią strategiją laikiau svarbę. Ši strategija padeda rasti koordinuotus sprendimus aplinkosaugos, transporto ir ekonominės plėtros problemams regione. Ši strategija įgalino išvystyti rimtus infrastruktūros projektus, kurie labai svarbus visam regionui. Vienas iš tų projektų Kalafato vidin e, tiltas, jis buvo finansuotas iš ES lėšų, 2013 jis bus baigtas statyti. Nedidelis Sventulgogi uostas, kuris buvo inauguruotas 11 metais, yra kitas projekto pavyzdys, tas padės padidinti turistų skaičių Dunojus regione. Tai štai, kiek teigiamų pavyzdžių, rodančių, kaip Dunojus strategija pabrėžia bendradarbiavimo regione svarbą. Tačiau yra ir silpnųjų vietų, ypač susijusių su turimomis lėšomis. ES būsimame biudžete E, turi būti numatytas e, atskiras finansavimas šiems projektams ir šios strategijos gyvenimui. Ačiū. Ačiū, ponė Basesku. Baigėme spontaniškų pasisakymų procedūrą. Visi kolegos turėjo galimybę pasisakyti daug kolegų ir ispanų kalbėjo, jie kažkada gyveno irgi Habsburgų valdomose teritorijose, tad e, įdomus šis nuomonių sutapimas. O ponė komisarė, jums sudėjau galimybę pratesti Habsburgų strategiją ir, ir mintį čia. Liberait. Ačiū. Pone pirmininkė, išsilaisvinsiu iš ausinių greitai. Taigi, greitai pabandysiu sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta Manyčiau, svarbiausios rytis minėtos yra valdymas ir finansavimas, aplinkosauga ir transportas, skaidrumas ir mm, jaunimo reikalai. Taip pat, aišku, svarbus ir pats įgyvendinimas strategijos. Labai džiugu, kad buvo tiek pasisakymų, nes e, iš jų matyti, kad e, mūsų bendras darbas yra plačiai remiamas. Aš pats tikiu tuo, kad Europai reikia Danijos Dunojaus strategijos ir kad mes esame dar tik to kelio pradžioje, dar matome tik um, pačias pirmiausias rezultato konkrečių užuomasgas, um, rezultatų, kurių galima pasiekti įgyvendinant Dunojaus regiono strategiją, pasiremant mūsų bendromis vertybėmis, mūsų bendra istorinė praeitimi, galvoti reikėtų dabar apie bendrą mūsų ateitį. Dėl kai kurių iškeltų klausimų, ponas Matula, ponas Tabaidai ir ponas Toja kalbėjo apie suderinamumą su aplinkos sauginiais aspektais. Ir man atrodo, kad lapkričio 22-23 dieną jau galėsime konkrečiai kalbėti apie rodiklius ar konkrečius rezultatus. Toliau dėrėsimės, aišku, ir su parlamentu, ir su taryba, bet man atrodo, tai vis dar yra tik pradžia, nes reikia užtikrinti itin glaudų bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis, su konkrečiais regionais pavieniais ir turime visi žengti koja kojon ir nuspręsti, kurie yra patys svarbiausi projektai, kuriuos reikėtų įtraukti mm, į finansavimą pagal Dunojaus strategiją. Jau kai kurios lėšos yra paskirtos tam tikriems projektams ir dabar, ir jau matyti, kur suplauks tie pinigai, kokie projektai bus įgyvendinti ir kaip bus užtikrinamas jiems finansavimas per būsimą finansavimo laikotarpį. Jau dabar tas požiūris yra įtrauktas į sanglaudos politikos, į sanglaudos um, politikos sferą ir um, kitas bendradarbiavimo programas. Na, klausimas, kurį uždavė ponai Tojan ir Matula, uh, buvo, kaip komisija galėtų remti planavimą, pasirengimą tiems projektams. Ir būtent taip mes ir vertintumėm savo vaidmenį. Mes tiesiog koordinuojame tas partnerystės, skatiname jų sudarimą pagal strategijos nuostatas. Taip pat verta paminėti ir faktą, kad daugelie valstybių narių ES lėšų įsisavinimo koficijantas nėra pats veiksmingiausias, geriausias. Dėl to reikėtų dar galvoti apie geresnį lėšų įsisavinimą, apie sinergetinio efekto išnaudojimą. Nes reikėtų padėti būtent toms e, valstybėms narėms pirmiausiai, kurioms e, sunkiausia yra tinkamai e, absorbuoti es skiriamas lėšas. Ir tai, manau, atsispindės taip pat ir naujame finansinėme reglamente. Mes sieksime supaprastinti procedūrą susijusią su programos įgyvendinimu ir taip tikimės galėsime pasiekti geresnių rezultatų. Dėl aplinkosaugos ir transporto mm, sektoriaus įvairių aspektų suderinamumo. Iš tiesų, kaip užtikrinti mm, gerą transporto sistemą, veiksmingą transporto sistemą ir tuo pačiu apsaugoti aplinką. Man atrodo, čia reikia pasiremti ekspertų analizėmis, komisija būtent tą ir daro, bet taip pat inicijuoti, skatinti diskusijas ir valstybėse narėse, kaip jos galvoja e, galėsiančios suderinti aplinkosauginius reikalavimus ir taip pat transporto plėtrą. Aišku, reikėtų labai nuodugniai išnagrinėti tą sritį ir taip pat parlamentams suteikti galimybę pasisakyti, nacionaliniams parlamentams suteikti žodžio teisę. Ir tuomet jau matysis, ką ES gali pasiekti veiksmingai gyvendindama Dunojaus strategiją konkrečiuose regionuose. Taip pat buvo klausimas ar paraginimas e, labiau orientuotis į piliečius gyvenančius Dunojaus regione. Iš tiesų nedarbo problema yra didžiulė ir taip pat ir per šią programą ją būtų galima spręsti. Kaip tik septintoji dalis programos yra um, ta dalis, kurioje yra kalbama apie, pavyzdžiui, naujų universitetų kūrimą, švietimo investicijas, e, programų jaunimui formulavimą, judumo skatinimą Dunojaus regione. Man atrodo, tai yra puikios galimybės jaunuoliams e, vieni su kitais susipažinti artimiau ir atrasti tas naujas galimybės, kurias jiems atveria Dunojaus regionas. Toliau dėl klausimo apie e, Dunojaus regioną ir čia esančius koridorius e, laivybos. Be abejo, Dunojus patenka į ES transporto infrastruktūros tinklus e, kaip prioritetinis regionas, taigi ir apie koridorius čia yra kalbama visose mūsų rengiamuose dokumentuose. O taip pat jūs norėjote žinoti, kaip mes galėtumėm geriau jūs informuoti apie Danojaus strategijos įgyvendinimo aspektus. Kaip jau sakiau, dabar kaip tik vertiname pirmųjų metų rezultatus įgyvendinimo, žiūrėsime, kaip sekėsi pastaruoju metu ir galiu patikinti Jūs, kad ataskaita, kuri bus parengta, Jums bus pristatyta iki kitų metų virželio. O tada jau bus galima pasiremti sukauptą patirtimi, galvojant apie ateities darbus ir taip pat, aišku, gal pasvarstyti, kas buvo galima, ką buvo galima ištaisyti, ko buvo galima išvengti, kad galėtumėm užkirsti keletoms klaidoms ateityje. Tai tiek galėčiau pateikti pastabų dar dėl Dunaus regiono strategijos, ponė pirmininkė. Ačiū panui komisijos nariui ir pereikime prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra metinis pranešimas apie Europos ombudsmeną.